parlamente balsuotume dėl tų mūsų dėrybos rezultatų ir kad viskas būtų padaryta pirmojo svarstymo metu. Ačiū poniai Okony, diskusijos baigtos, o balsuosime rytoj 12. Dabar pagal darbo atverkę ponios Elen Flotr pranešimas. Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse. Pone Fliotra, penkios minutės. Dėkoju, pane pirmininkė. Ilgų tų mėnesių darbo metu sulaukėme daug neįkainojamos paramos, viskaitant e, Europos parlamento narių paramos. Jie neatsisakė palikti nuo šalyto mūšio dėl teisingumo ir teisėtumo. Ir mes galėjome surinkti papildomos medžiagos e, susijusios su CŽV slapta programa dėl kalinimo Europoje. Visos, visa informacija sutinka. Sulaukėme e, Europos tarybos, Raudonojo kryžiaus, žmogaus teisų gimimo organizacijų, tarptautinių ir nacionalinių pranešimų, sulaukėme aukų pranešimų ir, ir, ir jų advokatų pranešimų, visi tie elementai sutampa, nes buvo kalbama, e, kad tuose kankinimuose aktyviai ar pasyviai dalyvavo kai kurios mūsų valstybės. Devynis mėnesius aš dirbau prie šio klausimo ir mačiau, kad tos ribos yra kartais E, yra labai plonos tarp teisingumo siekio ir noro užmaskuoti, kas iš tikrųjų vyko. Kalbama apie nacionalinių interesų aukščiausią svarbą, kalbama apie valstybės paslapties saugojimą ir dėl to nuneigiamos aukų teisės. Nacionalinių valstybių vaizduoti yra ypač laki, sprendžiant šį klausimą. Europos parlamentas e, dabar užbaigs vieną iš etapų, kai susidurėme su teisybės e, neigimu, kuriuo užsima valstybės narės. Savo rekomendacijomis valstybėms, tarybai ir komisijai Europos parlamentas reiškia savo norą, sieki, valią, kad viskas būtų padaryta, jog būtų užtikrinta, kad įvyks nepriklausomi tyrimai, laisvi tyrimai, kur bus išaiškinti atsakingi asmenys ir kad būtų atlyginta nukentėjusiesiems. ES ir jos valstybės pirmiausia privalo tai atlikti nukentėjusiųjų atžvilgių. Taip pat svarbu savo piliečiams pasakyti tiesą, nes piliečiai turi teisę reikalauti iš savo institucijų, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų ir demokratijos principų. Kad veiktume efektyviai, turime kalbėti labai tiksliai, žinoti faktus, turime išsiaiškinti, kokie yra geriausi svertai padėti teisingumo sistemai atlikti savo darbą. Būtent dėl to mes pasirinkome šią temą, būtent šią temą slaptici žavė kalėjimai Europos šalyse. Vyko puikus bendradarbiavimas su Eurocontrol. E, mes taip pat susitikome su pranešėjais, specialiaisiais pranešėjais, šešėriniais pranešėjais, lybė atstovais. Dabar mes turime dokumentą su daugybė e, informacijos dėl Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos. Nes yra kalbama, kad tose šalyse buvo vykdomi, e, buvo kalinami CŽV neteisėtai kaliniai, kad jie patyrė kankinimus, tačiau nieko nebuvo ištirta. E, svarbu, kad ta, ta tyla pagaliau būtų praskleista, kad būtų galima sužinoti, kas iš tikrųjų įvyktų. Svarbu, kad valstybės pripažintų joms tenkančią atsakomybę ir kad atsiprašytų nukentėjusiųjų. Europos komisija konstatavo faktus, tačiau taip ir nepasitelkė savo priemonių ir resursų, kad būtų apgintos žmogaus teisės, kad būtų priverstos valstybės narės laikytis joms tenkančių įsipareigojimų. Jos turi imtis iniciatyvos, kad būtų galima įtikinti įtvirtinti savitarpio pagalbos ir solidarumo principą. Pone Reding, pranešimas pagaliau leidžia mums susitikti Europos parlamente. Galime susitikti mes, jūs, nukentėjusiai ir visi, kurie ieško e, teisingumo. Po metų gali vykti susitikimas. Pilietis, turkas gyvenantis Europoje buvo Guantaname kalinamas be teismo ilgus metus. Jis vėl atvyko Europos parlamentą ir liudijo apie savo patirtas kančias, vis ištisas kalvarijas. Ir jis atėjo reikalaudamas teisingumo visoms aukoms. Jeigu ponas Gurmats, šis Turkijos pilietis, turėjo jėgų po metų, turės jėgų po metų grįžti, ar mes galime pasakyti, ar galėsime pasakyti, kad buvo nustatyti faktai, kad buvo nustatyti kaltieji ir kad mes, ar galėsime ES vardu to piliečio atsiprašyti? Reikėtų, kad taip įvyktų. Ačiū, ponė pranešėja. Dabar žodis komisariai poniai Reding. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite asmeniškai padėkoti poniai Fliotro už jos atliktą darbą ir už parodytą drąsą imtis šios temos. Ši tema iš tiesų labai delikati, tačiau tuo pačiu tai yra tokia tema, kuris siejasi su mūsų vertybėmis. Europos komisija nuolatos siekia, kad tie CŽV slapti skrydžiai e, būtų išaiškinti, nes mes suprantame, kad tai yra teisės pažeidimai, nes savavališkas sulaikimas, kankinimas, kalinimas E, nežmoniškas elgesys yra tie dalykai, kurių neįmanoma pateisinti kova prieš terorizmą. E, žmogaus, pagarba žmogaus teisėms yra tas dalykas, dėl kurio nesiderama. Europos komisija nuolatos pabrėžia, kad valstybės narės turi ne tik e, tyrti, bet e, numatyti ne, turi ne tik pripažinti įvykusius kaltimus, bet turi būti sudaryta galimybė nepriklausomai juos ištirti. Ir tai išplaukia iš Europos žmogaus teisų konvencijos. Svarbu, kad būtų nustatyti atsakingi asmenys, kad būtų sumokėtos kompensacijos nukentėjusiesiems už patirtą žalą, ką jūs paminėjote, ponia Fliotra. Ir šie klausimai, regis taip pat, yra sprendžiami ir Europos taryboje. Nuo 2005 metų, kai pirmą kartą buvo iškelti šie kaltinimai, Europos komisija susisiekė su valstybėmis narėmis, kurios, sako, buvo priglaudusius tuos slaptus CŽV kalinimo centrus. Kai dėl aviacijos politikos Europos komisija pasimokė iš komunikato 2008 metų, kol kalbam apie civilinę aviaciją, buvo taikytos Buvo priimtas po šių įvykių šis e, siūlymas. Ir taip pat 2009 m. sausio 1 įsigaliojo kitos nuostatos, kur numatyti papildomi reikalavimai susiję su e, lėktuvų stebėsena, su skrydžių stebėsena. Ir e, taip pat buvo užmėgsti kontaktai su atitinkamomis institucijomis ir tie kontaktai davė labai pozityvių rezultatų. Pranešime be kita ko kalbama apie būtinybę sustiprinti žmogaus teisių apsaugą, įtvirtinant glaudesnį teisminį bendradarbiavimą e, kriminalinėse bylose. Ir čia komisija yra pasirūžusi pasiekti, kad valstybės narės remtųsi ES numatytomis priemonėmis, kad baudžiamosiose bylose teisinis bendradarbiavimas būtų tinkamai gyvenintas. Tai taip pat atitinka Europos žmogaus teisų konvenciją, nes aš jau sakiau ne kartą šiame parlamente egzistuoja Europos Sąjungos teisinė tokia nuostata, pagal kurią Europos žmogaus teisų konvencija yra taikoma automatiškai. Ir tai yra susiję ne tik su vidaus aspektais teisinio bendradarbiavimo. Tai taip pat yra susijęs su išoriniais aspektais. Šiuo požiūriu Europos komisija pabrėžia būtinybę, kad kuo greičiau įsi... pabrėžia būtinybę tinkamai taikyti 2010 sausio 1 dienos ES ir e, Junktinių valstybių susitarimą dėl ekstradicijos. Tai yra patikslinti teisės aktai susijęs su bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose. Visa tai yra susiję su būtinybė e, absoliučiai laikytis pagrindinių teisių ir e, pagrindinių teisių hartijos nuostatų. Pranešime yra minimi pažeidimai, spragos. Norėčiau pasakyti, kad ES kol kas neturi bendro mechanizmo, kurios padėtų kovoti su žmogaus teisų pažeidimais. Tačiau galiu pasakyti, kad Europos komisija budriai stebi, kas vyksta ir nori užtikrinti, kad, žmogus, kad pagrindinių teisų hartija būtų taikoma visoje ES, kaip ir bet kurios kitos ES teisinės nuostatos. Ir aš jau minėjau teisinį bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose kai dėl saugumo ir žvalgybos tarnybų yra žinoma, kad tema yra labai jautri. Čia už šią sritį atsakingos yra valstybės narės. Europos komisija nuolatos primindavo, kad bendradarbiavimas tarp žvalgybos tarnybų turi jokių būdų nepažeisti ES nuostatų susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisiniu bendradarbiavimu baudžiamosiuose bylose. Negalima vykdyti žvalgybos tarnybos bendradarbiavimo, kuris kelia pavojų pagrindinių teisių įgyvendinimui ar teisinės valstybės principams. Aš manau, kad tai yra svarbiausia. Ir parlamentas tam pritars. Tai yra vienintelis kelias sėkmingai kovoti su terorizmu. Svarbu, kad patys tinkume, tinkamai taikytume pagrindinės taisyklės, kurias ES yra priemusi. Europos komisija dabar yra pasirengusi aktyviai bendradarbiauti su Europos parlamentu, kad būtų užtikrinta, kad tai, kas atsitiko toje istorijoje susijusios su slaptais ir žavis skrydžiais, būtų pagaliau išaiškinta. Dėkoju. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ačiū. Ačiū gerbiamai komisijos nariai. Ir dabar užsienio reikalų komiteto vardu pasisakys ponė Latford dvi minutės. Turint galvoje ES plataus pobūdžio pareiškimus dėl to, kad ji gerbė teisinės valstybės principus ir įvairių vertybių laikosi, e, e, gabenimo e, nelegalaus gabenimo klausimų sprendimas jau yra um, dalykas leidžiantis skambinti pavojaus varpais, ypač po um, rugsėjo 11-osios įvykių, tai suintensyvėjo. Ir iš tikrųjų e, yra šventvagiška dangstytis valstybės paslapties ar nacionalinio saugumo aspektais, vykdant tokią veiklą valstybėse. Iš tikrųjų turėtumėm priversti valstybės narės atsiskaityti už tai, kaip jos e, gerbė žmogaus teisų principus. ES patikimumas žmogaus teisų gynimo srityje yra pakertamas, jeigu kyla įtarimų dėl to, kad kai kurios iš mūsų valstybių narių tos principus pažeidė nelegaliai gabendamos e, kalinius. Ir būtina yra išsiaiškinti šios atvejus. Pažvelkime į Libijos atvejį. Yra kalbama apie tai, jog čia nelegaliai buvo, neteisėtai buvo kalinti e, ir kankinami asmenys, e, pavyzdžiui, Gaddafi e, režimo metu. Ir lygiai taip pat turime ištirti ir Kvantanamo kalėjimo padėtį ponas prezidentas Obama visus nuvylė tinkamai nevykdydamas savo pažadų dėl to. Ir vis dar dirba neteis, ne, neteisėtos um, karo um, kom, komisijos, karo teismai priimantys įvairius um, nedekvačius sprendimus. Net jeigu ir užtruks dešimtmečių dešimtmečius, bet vis dėlto turime išsiaiškinti kaip buvo taip pat ir su mirties atvejais ir su teisimais mirtimi, nes tai yra būtent e, esminiai dalykai, kurie parodys, kaip mes kovojame už žmogaus teisės. Ačiū poniai Latford ir toliau EPP frakcijos vardu pasisakys ponė Mišel Strifler. Dvi minutės. Mišel. Pone pirmininkė, pone komisarė, brangus kolegos. Kiekvieną dieną parlamente stengiamės stumti į priekį ES laisvės teisingumo erdvę, kad viskas būtų efektyviau, e, arčiau piliečio ir kad piliečiai tarnautų. ES yra tokia erdvė, kurioje teisinė valstybė turi būti virš visko, kurioje žmogaus teisės turi būti apsaugotos ir jų turi būti laikomasi. Būtent šios vertybės mane ir stumia ir mano taip pat frakcija stumia į priekį. Pone pirmininkė, mes rytoj e, minime 11, 11 e, e, smetinės nuo Wall Street Center susprogdinimo. Tai yra tragiška data. Teroristai tada susprogdino pastatus Amerikoje. Aš manau, kad saugumas ir tai, sauga turi būti antiteroristinės mūsų kovos pagrindas. Aš norėčiau priminti, kad antiteroristinės kovos efektyvumas ir žmogaus teisų laiko, laikymasis vieni kitiems neprieštarauja. Tai yra viena kita papildantis dalykai. Pirmininkė, slaptas kalinimas be jokio teismo, be apkaltinimo prieštarauja mūsų vertybėms. Ir ateityje turi būti visiškai neįmanoma ES tai e, daryti. Niekas negali niekam negali būti užkirstas kelias į teisingumą arba teisingą teismą ir visi tie, visa tai turi būti užtikrinta kiekvienam piliečiui. Ačiū. Επόμενη ομιλήτρια εξ ονόματος της ομάδος. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponia Fažon, minutė su pusę. Dėkoju. Gerbiami kolegos, jeigu kai kam kyla klausimų, kodėl Europos parlamentas ir toliau tebe sprendžia šį klausimą dėl nelegalaus piliečių grobimo, kalinimo ir kalinimo Europos žemėje. Norėčiau priminti štai ką. Žmogaus orumas ir žmogaus teisės tebėra tie dalykai, kurie tebėra galiojantis. Tad valstybėms narės, kai kurios slepia turimus duomenys, prisidengia valstybės paslaptimi. Jie jos nekalba laisvai apie šią temą. Mes e, dešimtis metų matėme žmonės kovojusius už žmogaus teisės. Mes esame susitikę su nukentėjusiais nuo teroristinių išpolių. Ir mes sustinkame su, tokiamis, su tokiais žmonėmis, kurie nukentėjo tose įvykiuose vykusiuose prieš dešimt metų. Valstybės narės yra įsipareigojusios saugoti ir žmogaus teisės ir dėkti tarptautinės teisės principus ir, e, ir užtikrinti, kad jie, tie principai nebūtų pažeidžiami. Būtent dėl to raginam Europos komisiją remti nacionalinės procedūras, kad valstybių narių atsakomybė būtų nustatyta. Tik taip galime vėl e, atsikovoti savo reputaciją, pagal kurią ES yra žmogaus teisų gynėja to turime reikalauti ir iš kaimininių valstybių, ir iš narystės sąjungoje siekiančių valstybių. Būtų svarbu, kad būtų demokrat, laikomas demokratinės teisės tvarkos. Dėkoju. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu pasisakys ponė Sofija Netfeld. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo to, jog pažymėsiu, kad per šią sunkę diskusiją matyti, jog tarybos atstovų nėra tarybai nerūpi žmogaus teisų e, pažeidimai vykstantys jos vardu. Ir pirmiausia, dabar norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji nuveikė tikrai puikų darbą, kurį reikia pagirti. Ir ne pirmą ir tikriausiai dėja reikia pasakyti ir ne paskutinį kartą šiais klausimais kalbame. Paklausius štai kolegos iš EPP pasisakymo, matyti, kad EPP neigia šios dalykus, bet to negalima pateisinti. Kalvokime, pavyzdžiui, apie arabų šalis. Jeigu jos pažeistų taip žmogaus teisų principus, mes iš karto um, mūrų stotumėm už tas žmogaus teisės. O kai tokie pažeidimai vyksta ES teritorijoje, tuomet nebebijome, kad mums reikės atsiskaityti už tai pasauliui ir iš tikrųjų tuo tik pakertame pasitikėjimą mumis pačiais. Tad labai karčiai ironiškai pastebėčiau tai, kad mes iš tikrųjų e, tokius diktatorius kaip e, Gaddafi, Mubaraką ar, ar, ar pana Sadą e, remiame tokiais savo veiksmais, nes e, matyti, kad tie um, žmonės e, elgesi lygiai taip pat kaip ir mes vyriausybės valstybių narių, ES valstybių narių atsisako um, atsiskaityti žmonėms už tai, ką daro ir negina žmogaus teisų principų. Ir nesvarbu, ar tai yra viena šalis ar kita, iš tikrųjų mes visi turime prisijimti kolektyvinę bendrą atsakomybę už tai. Kalbam ne apie Rumuniją, ne apie Lietuvą, ne apie kokią nors kitą konkrečią ES šalį. Mes kalbame apie ES kaip bendryją, kuri gina tam tikras vertybės. Taigi mes, parlamentas, tikrai to nepamiršime ir nuolat kelsime tuos pačius klausimus. Ta darysime tol, kol pagaliau vėliau bus um, um, priversti atsiskaityti už tokius žmogaus teisų pažeidimus um, atsakingi asmenys. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponė Frida Priepels. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš kažkada irgi buvau laikinosios komisijos narė tyrusios į žavę kalėjimų istoriją. Patirtis rodo, kad buvo parengtas, buvo padarytos tam tikros išvados. Noriu pasveikinti ponę Fliotro, pranešėją dėl už, už stebėsenos pranešimo parengimą. Dar tuomet, seniau, kolegoms būdavo sunku išsiaiškinti, kas yra atsakingas ir, ir už ką, dėl to, kad trūko informacijos apie slaptuosius CŽV kalėjimus pranešimo stiprioji pusė buvo rekomendacijos. Pavyzdžiui, buvo apibriešta, kas yra terorizmas. Buvo numatyta demokratinė kontrolė žvalgybos tarnyboms. Rekomendacijos <coughs> turėjo padėti užtikrinti, kad dings ši nelegali praktika ateityje tokia praktika kaip nelegalus kalinimas ir panašiai. Tačiau, ką, ką tenka konstatuoti po penkerių metų, o būtent tos rekomendacijos taip ir liko stalčiuje. Jokia ES valstybė neatsiskaitė, valstybės narės ir ES kurčios yra tiems visiems kreipimasi, kreipimasi kurių sulaukiama dėl CŽV kalėjimų, nepaisant egzistuojančių įrodymų, kurios pateikė Europos taryba, jungtinės tautos, E, Europos parlamentas, žiniasklaida ir tokios organizacijos kaip Amnesty International nieko nedaroma. E, aš tikiuosi, kad po šio pranešimo Europos parlamentas ir toliau vykdys spaudimą, kad būtų pagaliau išaiškinta, kas ir kaip, ir kad tos rekomendacijos būtų gyvendintos. Tai yra būtina, kadangi savavališko sulaikymo sistema tebeveikia E, Junktinėse valstijose, Guantanamo kalėjime, nepaisant visų seniau duotų pažadų. Be abejo, su terorizmu kovoti yra būtina, tačiau būtina laikytis pusiausvyros tarp to, kaip užtikrinti visuomenės saugumo ir to, kaip užtikrinti privataus gyvenimo piliečių apsaugą. E, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms yra esminis dalykas kovojant su terorizmu. Būtina šio laikytis, šių dalykų laikytis, kad piliečiai tikėtų ES teisinė sistema, nes ši nelegalaus sulaikymo ir kalinimo sistema šį pasitikėjimą pakirto. Nuolatinis dangstimasis valstybės paslaptimis ir žvalgybos tarnybų atsisakymas bendradarbiauti kertasi su pagrindinėmis ES vertybėmis Mano frakcija siekia, kad būtų parengtas labai tvirtas tekstas, kuris pasmerktų šią praktiką. Tik šitaip ES galės išlaikyti savo autoritetą pasaulyje. Dėkoju. Ačiū gerbimo kolegė. Dabar ECR frakcijos kalbų, vardu kalbės kolega Timothy Kirko. Dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiama komisijos narė, aš taip pat manau, kad e, situacijos rimtumo negalima neikti. E, valstybių narių dalyvavimas tokiuose programuose turi būti smerkiamas ir labai rimtai ir griežtai smerkiamas. Tai kelia labai rimtą susirūpinimą. Aš esu advokatas, buvęs taip pat e, vidaus reikalų ministras ir visiškai suprantu, kad e, tokie procesai negali vykti e, valstybių narių lygiu. Ir e, kai kurios šalis yra įvardytos konkrečiai kaip dalyvavusios tokioje programoje mm, ir vykdančios dabar atitinkamus tyrimus. Mes turime pirmiausiai galvoti apie tikrus įrodymus, e, apie faktinius įrodymus e, ir galvoti apie tai, ar neužseimame pagalba teroristams, tiesiog teroristinė propaganda. Šalis, šalis, kurios gerbė teisinės valstybės principus ar žmogaus teisės, turėtų um, visos sutikti su tuo, kad būtų tyriamas um, teisminių institucijų darbas ir kad nebūtų dangstamasi įvairiomis, um, įvairiais pasiteisinimais. Um, asmenys yra apkaltinami, bet e, nenuteisiami. Ar tai yra teisinga, reikėtų pagalvoti. Ir e, taip pat kokiais metodais tai yra e, daroma. Taip pat nemanau vis dėlto, kad pranešimo turinio turinys, pats tekstas, kaip nors leis pakeisti susidariusią situaciją. Pone pirmininkė, aš kilęs iš šalies, kur galioja nekaltumo prezumcija, bet dėja to nepakanka panašu Europos parlamentui. Eh, Ačiū. GUE. Frakcijos vardu pasisakys ponė Vėžė. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Mes Galime tik pasidžiaugti, kad šiandieną parlamentas nagrinėja šį pranešimą. Kaip ir e, spauda bei nevyriausybinės organizacijos nekarta pabrėžė, CŽV e, operacijos Iš tiesų 60 e, valstybių e, įtraukė ir 10 mažiausiai ES valstybių. E, kaltinimai, kan, kankinimai ir panašiai vedė mus į Guantanamo ir visi tie kaltinimai dar nepasibaigė. Valstybės narės viską padarė ir šiandieną dar daro kad ta, teisybė, kad ta, kad ta teisybė liūdna ne, išlystų į paviršių. Ačiū poniai Fliotrai ir kitiems, kad e, tęsė šį darbą, nepaisant, kad kai kurios valstybės narės bei jų atstovai čia darė spaudimą. Nieko neminėsiu, tačiau kiekvienas save pažins. Tik tais pasakysiu tai, kad negalima uh, E, pas, sutikti su tuo, e, kad e, keičiamas požiūris priklausomai nuo to, kaip ties artimas vyriausybei. Netoleruotina tokie faktai ypatingai ES, kur visą pasaulį moko. Nėra politinio realizmo, kuris e, bent kiek būtų pateisinamas. Jokia ES narė negali savęs atleisti nuo jai tenkančios atsakomybės, e, kai, ne, tame tarpe, kai ir kovoja su e, terorizmu. Mes atsakome už savo piliečius ir ES turi pirmiausia savo kiemą apsišluoti, kuo greičiau, tuo geriau. Eh, eh, Dėkoju. Dabar žodis kolegai Molcer, prašau. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žmogaus teisų principų paisimas. Tai, ką ES nuolat eh, skelbia šalyse už jos ribų ir taip pat numato įvairias sankcijas už tokių principų nesilaikymą. E, taip pat tų principų laikytis privalo įsipareigoti visos šalys kandidatės, norinčios stoti į ES. Dėl to yra tikras skandalas, turint galvoje tuos faktus, kad nelegaliai yra vykdomi, um, vykdomas kalinių transportavimas, gabenimas ES teritorijoje ir kai kuriais atvejais net ne tai, kad žinojo apie tai vyriausybės nacionalinės, bet net ir prisidėjo prie to. Taigi yra pažeidžiama ES žmogaus teisų e, konvencija, bet to negana e, ir toliau e, netinkama praktika tęsiasi ir atėjo metas ją užbaigti. Jeigu kalbame apie žmogaus teisės, turi būti aišku ir tai, jog vykstant taryboms dėl Turkijos stojimo nebegalime toliau nepaisyti to, kad, pavyzdžiui, šioje šalyje žmogaus teisės galioja tik popieriuje. Kopenhagos kriterijų kaip rimto kriterijaus įvedimas e, turėtų būti mm, paisomas ir tai turėtų būti net ir priežastis, pavyzdžiui, nutraukti dėrybas dėl e, stojimo Europos Sąjungą, jeigu nesirai, nesilaikoma žmogaus teisų principų. E, Taip pat reikėtų atkreipti ir dėmesį ir į padėtį, pavyzdžiui, Slovenijoje ir Čekijoje, kur taip pat turėtų būti panaikinti kai kurie netinkami teisės aktai. Ačiū visiems pasisakiusiems frakcijų vardu. Dabar kiti kalbėtojai. Pirmiausia, ponas Kojo, dvi minutės. Karas į kaž kolegas. Dėkoju. Gerbiami kolegos. Pone vicepirmininkė Reding, jūsų pirmtakas, ponas Fratinė, 2007 vasarį sakė štai ką saugumas negali būti užtikrinamas bet kokią kainą. Be abejo, teisingai. Tačiau šiandien, kai jūs kalbate apie teisės viršenybę, mes vėl minime nekaltumo prezumciją, mes minime apie teisę uh, žmogui į nešališką teismą, visą tai teisinga, bet ne visur tai įvyko. Tai yra tarptautinės teisės normos. Mes turime iš tikrųjų būti stiprus gindami žmogaus teisės. 2007 m. vasarį mes peržvelgime faktus ir mes radome tokio elgesio, kuris buvo smerktinas. Matėme, kad egzistavo tam tikrų spragų, sulaukėme rekomendacijų, kurio būtų privalu laikytis, kad būtų galima užkirsti kelią tam tikram elgesiui. Tai kasgi atsitiko? Ar šiandien istorija kitokia, ar šiandien situacija kitokia. Aš manau, kad nieko nenutiko. Kas buvo, tas vyksta toliau. Viešoji nuomonė galbūt šiek tiek daugiau žino apie tai, tuos dalykus, e, daugiau negu praeitie, tačiau ES institucijos nieko nenuveikė kad būtų peržiūrėtos tos rekomendacijos ir pagaliau įgyvendintos. Aš manau, kad mes turime padirbėti toliau prie to pranešimo. Džiaugiuosi ponios Fliotro pranešimu ir norėčiau pasakyti, kad svarbu e, ne tik kalbėti apie tai, kas neturi būti daroma, reikia svarbu parodyti piliečiams, kad darome viską, kad nenuvy, neįvyktų daugiau tai, kas įvyko, kad ne, ne egzistuotų nebaudžiamumas už padarytus nusikaltimus. Būtina, kad tos rekomendacijos, kurias mes prieimėme, būtų išnagrinėtos individualiai ir išsiaiškinta, kaip jos buvo įgyvendintos. Didžioji dauguma tų rekomendacijų buvo tiesiog paliktos nuo šaly mūsų aptariamų klausimų. Dėkoju. Dėkoju, žodis Silvigijom. Pusantros minutės. Pirmininkė, kaip ir kolegos, norėčiau pasveikinti kolegą, kolegę Flot už e, tai, kad ji puikiai atliko darbą rengiant šį e, pranešimą ir už tai, kad taip e, intensyviai dirbo su įvairiomis institucijomis atsitiko taip, kad e, Europos Sąjungoje įvairiose valstybėse e, buvo tokių pažeidimų ir kad atsakymų čia yra daug mažiau negu klausimų. Aš norėčiau e, pabrėžti, kad pa, valstybės, valstybėse narėse labai dažnai prisidengiama yra valstybės paslaptimi arba valstybės saugumu vis tik tais reikia, kad e, kovojant su terorizmu valstybės narės e, užtikrintų žmogaus e, orumą ir žmogaus teises. ES kolektyviai atsako už šiuos faktus, tad taryba turėtų imtis atsakomybės ir kad nebūtų vien tik tais kaltinimai žmogaus teisų srityje, kurių ir taip negalima nutylėti. Komisija turi padaryti taip, kad viskas būtų nušviesta šioje srityje, tad norėčiau pasveikinti visus piliečius, e, kurie labai mobilizavosi, e, sprendžiant šį klausimą, jie nekantrai laukia, kaip rytoj bus balsuojama. Dėkoju, ponė Gijom, dabar žodis kolegui, kolegai Šimanski członkowskich unii europejskiej. Ačiū, ponė pirmininkė. Pusė valstybių narių leido vykdyti per savo oro erdvę e, CŽV skrydžius. Ar tai reiškia, kad tos šalis, tos valstybės narės neigia humaniškumo principus, neigia tarptautinės teisės taikymą ir humaniškumo standartus, man atrodo, kad tai ir būtų pati teisingiausia iš to padarytina išvada. Manyčiau, valstybės narės tikrai atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Bet būtų taip pat ir veidmainiška apkaltinti įvairiais dalykais pusę valstybių narių, neturint jokios alternatyvos nežinant, kaip kovoti su, pavyzdžiui, tarptautinio terorizmo lyderiais. Ir ką galėtumėm e, čia padaryti iš tiesų, reikėtų kalbėti apie tas pačias teisės, numatyti tas pačias e, teisės ir jų gynimą. Prezidentas Obama tą taip pat puikiai suprato ir šiandieną Guantanamo kalėjimas vis dėlto nėra uždarytas, o JAV prezidentas ir toliau leidžia vykti karo teismams bei teisti tokiu būdu teroristus. Na, o parlamentas Europos tikrai negali to toleruoti. Ačiū ponui Šimanskiai. Toliau. E, Pone Šimanski, pone Inetfeld ir pone Latford norėtų pasinaudoti mėlyną kortelę. Ar sutinkate su tuo? Pone Inetfeld, galbūt neteisingas vertimas buvo, bet ar iš tiesų ponas Šimanski sakė, kad asmenys, kurie yra galbūt įtariami teroristiniais veiksmais, negali turėti tų pačių teisių kaip ir kiti piliečiai visi? Ar tai reiškia, kad ponas Šimanskis neigia tai, jog žmogaus teisų principai yra visuotiniai ir visa, visuomet taikomi, ar ponas Šimanskis nepasirašo po tomis vertybėmis, kurias mes teigiame žmogaus teisų konvencijoje? Pone Šimanskis, jūsų atsakymas. Aš sutinku su tuo, kad žmogaus teisės turi būti taikomos visuotinai, visuotinai tačiau nusikaltėlio padėtis yra visai kita jeigu palyginsime su, tarkime, žmogumi, kuris tiesiog susprogdina bombą ir yra laikomas teroristu. Būtent dėl to tais atvejais yra um, skirtingos procedūros, yra civilinės baudžiamosios procedūros taikomos. Mes negalime paprastų, vadinkime, nusikaltimų prilyginti um, karinio pobūdžio nusikaltimams. Dėl to turime e, spręsti kaip nors tą susidarančio teisinio vakumo problemą. I mean, really your... Jūs ką tik sustiprotinote tą susirūpinimą dėl tos bendros mano pastabos. Ar be abejo, mes visi pabrėžiame, kad terorizmo nusikaltimai yra nusikaltimai ir turi būti nagrinimi kaip visi kiti nusikaltimai. Tačiau teroristai turi laukti teisingo teismo tarptautiniai nusikaltimai taip pat yra nagrinėjami ir tarptautiniuose teismuose. Iššūkis didžiulis, be abejo. Tačiau e, po 2011 metų atsirado kartais nedekvačių reakcijų. Mes turime į praktiką ir tarptautinę teisę įdėkti tą praktiką, kad e, terorizmo nusikaltimai turi būti teisiami kaip kiti baudžiamiai nusikaltimai. Ar, sutarė, ar pritarėte tam? Na, atsakymas. Na taip, teisingumas turėtų spręsti dėl to, kaip bausti asmenis ir nuspręsti, ar jie yra karo nusikaltėliai, ar teroristai, ar tiesiog nusikaltėliai. Paprasta teisinė procedūra tiesiog nėra pakankamai gera, kai tenka turėti reikalų su teroristų tinklais. E, Ženevos konvencijoje prieš 60 60 e, metų priimta, numato tokias procedūras ir valstybėms tiesiog nenumato to reikia procedūrų, valstybėms sunku pakelti tokį iššūkį. Pone Zuber, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienareikšmiškų įrodymų dėl, nelegalau, ne, dėl nelegalaus gabenimo ir kalinimo yra ir Tai reiškia, jog prevencinė antiterorizmo politika taip pat rezoliucijos įvairios tuo klausimu parodo, jog mes e, nepritarėme tiems dalykams. Ir dangstantis nacionalinio saugumo ar kitomis priežastimis e, įvyko daug žmogaus teisų pažeidimų. Jau ponė Flotr minėjo, kad visa tai vyko organizuojant vadinamasias NATO partnerystės ir vėliau buvo pasiteisinta tiesiog e, jungtinių tautų 45 e, metų nuostatomis. Tačiau išeitų taip, jog imperialistinę JAV politiką mes tuomet laikome ir NATO veikimo principų pagrindu. Todėl reikėtų ištirti čia minimus atvejus ir išsiaiškinti, ar iš tiesų buvo veikta neteisėtai. Portugalijoje bandėme išsiaiškinti, kaip buvo su nelegaliais skryd, CŽV skrydžiais Portugalijos teritorijoje, tačiau nacionalistinės partijos, kurios turi daugumą parlamente, e, užkirto kelią tokiam tyrimui. Europos parlamentas e, gali surinkti daug aktualios informacijos, e, kuri parodytų, um, kokia situacija yra iš tikrųjų, nors be abejo būtinai reikia gerbti kiekvienos valstybės narės suverenumą. Toliau ponė Elena Bazesku, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiam rengiančių pranešimą. Aš buvau šešėlinė pranešėja PP, AFETE ir galėjau prisidėti prie šio pranešimo rengimo. Visada norėjau, kad galutinis dokumentas būtų objektivus ir subalansuotas ir kad būtų galima pabrėžti naujus elementus pasirodžiusius per pastaruosius penketą metų, jeigu tų naujų elementų kažkokių buvo. Šio proceso metu aš nuolatos siekiau, kad tas pranešimas nebūtų kaltinamasis aktas valstybėms. Europos parlamentas neturi tapti e, tuo mechanizmu, kuris pakeičia na, nacionalinius tyrimus. Nacionalinis parlamentas negali e, teisti ir skelbti nuosprendžių. Dėl to pateikiau pakeitimą AFETE ir LIBE komitete. Tikiuosi, kad tie pakeitimai prisidėjo prie to, kad atsirastų daugiau subalansuotumo, aiškinant valstybių narių padėtį, skaitant Rumunijos. Ir džiaugiuosi, kad pranešime kalbam apie parlamentinį tyrimą, kuris vyko mano šalyje 2008 metais. Šiame pranešime, bent jau pradinėme projekte, buvo atspindėtas iškreiptas vaizdas realybės, o mums reikėjo ai daugiau elementų kurie atsispindėtų, kurie įvyko per pasaulius penkius metus. Pavyzdžiui, svarbu patikslinti, kad kai kuri informacija, kurią pateikė spauda, nepasitvirtino, to nepatvirtino tyrimai ar administracijos kompetingos struktūros. Būtent dėl to aš sakiau, kad papildomi tyrimai turi būti paremti tvirtais įrodymais. Būtent tada bus galima išaiškinti, koks buvo tikrasis valstybių narių vaidmuo pervežant nelegaliai kalinius ir juos kalinant. Tačiau nekaltumo prezumcijos be abejo privalu laikytis. Tikslasgi yra išsiaiškinti, kokia yra tiesa, o ne bet kokią kainą ieškoti kaltųjų. Dėkoju. Ačiū kolegijai Basesku. Dabar žodis kolegijai Enčių. Minutė. Kolegai Enčių. Ačiū. Šis pranešimas yra būtinas tam, kad paaiškintume situacija, kokia situacija buvo e, tuose slaptuose CŽV kalėjimuose. Tačiau šiuose dokumentuose yra tam tikrų vietų, kurios gali įnešti sumaišties. Galutinės e, pranešimas turi būti objektivus ir parodyti, kur konkrečiai buvo pažįsto žmogaus teisės. Deja, čia yra Čia matome kai kurių tiesioginių kaltinimų metamų valstybėms narėms be e, tiesioginių e, įrodymų, tad aš pilnai negaliu paremti šio pranešimo. Pranešimą interpretuoti galima taip, kad e, Europos e, parlamentas lyg ir žino, kas vyko su tais SŽV kalėjimais ir kad jau yra tam tikrų įrodymų. E, E, mūsų e, vaidmuo yra atstovauti ES piliečiams, bet ne pakeisti specializuotas teisminės tarnybas. Būtent tos tarnybos turi savo vaidmenį atlikti, kad e, kaltieji sumokėtų už savo atliktus veiksmus ir visa tai nepasikartotų. Ačiū. Ponui Sajat Karim žodis. Dėkui, ponė pirminkė. Mes prisiminėme 2007 metus, čia vyko posėdis. Mano valstybė pirmininkavo ir kolega Aleksanderis kalbėjo apie tuos kaltinimus, kurie buvo įsakyti. Ir dabar tuomet, tuometinis vidaus reikalų ministras kalbėjo apie dalykus, dėl kurių buvo išjuoktas. Dabar Pone pirmininkė, mes galime didžiuotis šią vėliavą, tačiau ES vėliavą, tačiau kol kas dėja ne, yra tik dvi institucijos, kurioms šiandien čia atstovaujama. Tarybos vieta yra tuščia. Visa tai rodo, jog savo įsipareigojimų mūsų nacionalinės vyriausybės dėja neprisimena. Tai dabar sulaukime kaltinimų valstybėms. Tad norėtume išgirsti atsakymą iš jų, ką jos mano apie e, tuos kaltinimus. Jungtinė karalystė atliko savo tyrimą, pasirinko šiek tiek kitokį kelią. Buvo atmesti tie kaltinimai, tačiau to be abejo nepakanka. Kai kalbame apie teroristų pervežimus, mes negalime tuos principus paminti veiksmais, turime tiesiog paskui pasirinkti tinkamą reakciją. Kaip ponas Šimanskį pasitelkė nacionalinio ilgesio kažkokius komentarus. Norėčiau pasakyti, kad nėra jokios šalies, kurią galėtume pagristai didžiuotis, kur nesilaiko žmogaus teisų principų. E, net už baisiausius nusikaltimus e, privalo privaloma suteikti nusikaltimus padarysim žmogų visapusės jam priklausančias teisės, privaloma objektyviai nusikaltimus tirti ir nepaminti žmogaus teisų. Dėkuoju. Ačiū ponui Karim ir dabar spontaniškai pasisakymai, pirmiausia, ponia Flaškova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Ačiū, ponė pirmininkė. CŽV program, programos metu buvo pažeidžiamos žmogaus teisės, buvo vykdomi ypatingiai slapti pardavimai, e, kankinimai ir taip toliau. E, buvo e, taip pat naudojamasi mūsų oro erdvė. Parlamentas nuolat atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės bendradarbiavo organizuojant CŽV programą. Mes turėtumėme ginti žmogaus teisų principus, žmogaus orumo e, principo paisyti bei e, laikytis tarptautinės teisės standartų. Piliečiai turi pasitikėti demokratinėmis institucijomis ir tuo, kad jos sugeba apsaugoti jų teisės turime vykdyti taip pat atsakingą ir saugumo politiką. Valstybės narės iki šiol tyria joms mestus kaltinimus, bet nėra e, atitikti visi reikalavimai ir visi prašymai. Iki šiol. Ačiū. E Ponas Murphy toliau. Pone pirmininkė, kai yra kalbama apie demokratinės vertybės bei žmog, pagarbą žmogaus teisėms, e, tuo pat metu dauguma valstybių narių ES e, po tą pačią vėliavą vykdo jų pažeidimus. Ir vykdo ypatinguosius perdavimus, nelegalų kankinimą, e, kalinimą. E, Guantanamo kalėjimas, e, taip pat ir kitos atitinkamos įstaigos ES turėtų būti e, tai, kiek įmanoma greičiau uždarytos ir kaliniai paleisti. Praėjusiais metais 20 tūkstančių tokių e, įtariamų asmenų buvo gabenami per oro uostus Airijoje. Ir privalome reikalauti, kad toks gabenimas būtų nutrauktas per Šenono oro uostą Ir tikimės, kad bus e, į šios reikalavimus atsižvelgta į e, leiboristų partijos reikalavimus tuomet, kai dar jie buvo opozicijoje. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Ponas Paška. Dėkoju, ponė pirmininkė. Teisiniai klausimai susiję su nelegaliais pervežimais, kuriuos vykdė CŽV, drumšia santykius tarp ES ir JAV. Tyrimo veikla padėjo atskleisti, kad buvo tokių e, sulaikymo nelegalių centrų Lenkijos šiaurės rytuose. Akivaizdu, kad tokia CŽV veikla buvo įmanoma tik dėl to, kad kai kurios valstybės tiesiog palaimino tokią veiklą ir leido įvykdyti savo teritorijoje. CŽV ši veikla buvo iš tiesų neteisėta ir valstybės iki šiol ją vykdžiusios neatsiprašė už tai, kas įvyko. Tyrimas stagnuoja, pažangos nėra. ES kai kurios valstybės yra dalyvavusios tose veiksmuose ir tai atsakomybė turėtų būti nustatyta. Dėkoju kolega Bronks. Nelegalus kalinimas yra ne tik e, didžiulė klaida, bet taip pat um, reikia turėti omenyje, kad buvo netgi um, prisidedama prie tokio slapto ir nelegalaus kalinimo. Ir galbūt ne visi tais argumentais tiki, bet vis dėlto kankinimai nėra veiksmingas būdas išgauti e, informaciją. E, jau anksčiau buvo įvairių atvejų tą įrodžiusių. E, politiniai įvairių šalių lyderiai turi būti laikomi atskaitingais už tai, kas vyksta jų šalyje, bet lygiai taip pat kaip ir kalinami asmenys, e, tie politiniai lyderiai, diktatoriai turi teisę nekaltumo prezumciją ir visuomet taip yra. Reikalauju, kad tyrimai vyktų atitinkamose valstybėse narėse, tačiau prieštarauju tam, kad e, rezoliucijoje būtų reikalaujama Europos parlamentui suteikti teisę tirti tokias situacijas, kadangi valstybės narės turi visišką kompetenciją teisminių e, tyrimų atžvilgiu. Ačiū ponui Bronksui. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Reding komisijos vardu. Pane pirmininkė, Europos komisija ir toliau mano, kad kova su terorizmu turi vykti laikantis visapusiai žmogaus teisų. Antra, tiesa, kad ir kokia ji būtų buvus, turi būti išaiškinta Ir trečia, privalu imtis veiksmų, kad panašus dalykai niekada ateityje nepasikartotų. Pone pranešėja, jūs gavote šitos visus laiškus ir puikiai žinote apie tai. Pirmas laiškas komisijos buvo parašytas 2006 metais, jį parašė kolega Fratini, paskui mano kolega Baro, o paskui ponia Malmstrom ir aš pati. Mes tęsime ir toliau spausime valstybės narės, kad būtų nustatyta tiesa. Taip pat susitiksiu su Stavros Lambrinidis. Jis yra žmogaus teisų specialusis atstovas. Kartu su juo pasiaiškinsime, kaip galėtume sujungti savo jėgas šiuo klausimu. Kai dėl jungtinių valstijų. Jungtinės valstijos palaiko su mumis dialogą dėl žmogaus teisių. Mes palaikome dialogą su JAV valstybės departamento teisinė tarnyba dėl visų tartotinės teisės aspektų, kai dėl kankinimų e, rezoliucijos e, yra kalbama apie tai, kad svarbu, kad išnyktų kankinimai, žmogaus teisų pažeidimai. Ir tie visi reikalavimai taip pat yra taikomi trečiosiams valstybėms. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Junktinių tautų konvencijos ratifikavimas dėl žmonių teis, žmogaus teisų apsaugos, dėl užkirtimo kelio kankinimams, e, norėčiau pasakyti, kad ši konvencija ketinama ratifikuoti jau 2015 metais. Ta data nėra tokia tolima. Ir dar buvo iškeltas parlamente vienas klausimas. Ar kada nors kad dar tokia istorija galėtų pasikartoti? Aš norėčiau pasakyti labai aiškiai, tardama ne. Todėl, kad mes apie tai kalbame, todėl kad Europos parlamentas juk nesumažint savo spaudimo ir dėl to, kad Europos sąjunga siekia pusiausviros tarp mūsų visuomenės saugumo ir kita vertus tarp asmens teisų apsaugos. O Europa yra ta erdvė, kur vyrauja teisinės valstybės principai. Ir dėl to, manyčiau, galiu teikti, kad tai, kas įvyko praeitie, ateitie niekada nebeturėtų pasikartoti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū, ponia komisarė. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Ir dabar žodį suteikiu dar kartą trims minutėms jūsų pranešėjai. Dėkoju. Dėkoju visiems pasisakiusiems diskusijose, paremant mūsų atliktą darbą, labai ilgas tai buvo darbas, iš tiesų, kaip jau sakiau, po metų dar susitiksime, nes po metų dar gali būti labai daug kas padaryta valstybėse narėse. Žinome, mes neteisėjai ir mes neturime rinkti kažkokiu tai įrodymu. E, mes žinome, pavyzdžiui, Rumunijos pavyzdžiui, kad senate vyko tyrimas, e, jūs tai priminėte, tačiau buvo daug kaltinimų tarp Rumunijos, pavyzdžiui, ir e, Lietuvos skraidė lėktuvai, naujų duomenų gauta ir dabar jau gauta skundų Rumunijos, Rumunijos atžvilgių. Buvo visų naujų elementų, kurie nebuvo įtraukti į ankstesnį tyrimą. Taigi aš manau, kad klausimas netoks, ar e, ta ar ta šalis e, turėjo, e, gabeno per savo teritoriją, e, leido gabenti kalinius. Tiesiog reikėtų pasakyti, kad kiekviena šalis turi kažkokią dalelę tiesos. Todėl mums reikia, kad kiekviena šalis pati vykdytų tyrimą, kad galėtumėm tą sistemą įdėkti, nes, ta, nes tai yra sistema. Mes nenurodome, kad tokia ar tokia šalis kažką tai padarė. Tai yra visiškai akivaizdu. Kas negali neikti, kad Rumunijoje nauja, e, naujas tyrimas teisminis tyrimas turi būti pradėtas. Mes neteisėjai, mes e, neturime rinkti e, įrodymų, tačiau tas, kas yra surinkta, jau dabar leidžia pradėti naują tyrimą. Šalys turi pradėti naujus tyrimus ir Europos komisija turi pripažinti, kad kiekviena šalis turi dalelę teisybės ir kad Europos komisija turi ir privalo padaryti taip, kad ta dalelė teisybės apšviestų kitas valstybės narės, visus ES piliečius. Jūs daug ką galite padaryti. Taisyklė buvo priimta, jūs griežta, jūs e, teisingai pasakėte, kad buvo e, pažeistos ES piliečių, e, kad buvo žmogaus teisės pažeistos. Tačiau dabar jau reikia rasti kažkokiu tai priemonių, kaip padaryti taip, kad neliktų nebaudžiamumo už tuos padarytus veiksmus. Galite surinkti prokurorus, galite padaryti taip, kad ta informacija būtų keičiamasi, galite išversti visus reikalingus dokumentus, galite rinkti informaciją, duoti valstybėms narėms tą informaciją, padėti valstybėms narėms. Ir labai džiaugiuosi, kad kiekvienai valstybei nariai nusintėte atitinkamus dokumentus, reikia rinkti naujus elementus kad būtų e, iš, iš skrydžių kontrolės reikia rinkti naujus dokumentus. Ir tikiuosi, kad po, men, po metų, kai susitiksime, tai jau bus paskutinis mūsų susitikimas. Labai ačiū visiems. Dėkoju poniai Flotr, mūsų pranešėjai. Ponios ir ponai, diskusijos baigtos. Balsuosime rytoj 12 val. Kitas darbo tvarkės klausimas. Vienos minutės pasisakymai. Čia norėčiau kreiptis į Jūs ir pasakyti, laikykitės reglamento, neviršykite Jums skirto kalbėjimo laiko. Aš būsiu labai griežtas nes laiko mums trūksta, o temų aptarti lieka dar labai daug. Žodis Petrau Neves. Pone pirmininkė, rugsėjo